Europos liaudės partijos frakcijos frakcijos ir FD frakcijos pateiktas prašymas e, e, paskirti naujus narius delegacijas ir jie bus pateikti e, atitinkamame protok delegacijų protokolose. Jeigu jiems nebus prieštaraujama, tuomet šie skiriami žmonės yra patvirt, jų kandidatūros patvirtinamos. Taip pat trečiadienį remiantis darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnių rūkės sutarybos pirmininkės.